So good afternoon, colleagues. Take your seat, please. Pan Horáček také. Kolegos, tęsiame darbą. Pradedame popietinį posėdį ir pirma, pirmas klausimas mūsų darbos parkės susitikimas ir keitimasis nuomonėmis su Kroatijos Respublikos teisingumo ministru Ivanu Šimonovičiumi Ministrė, manau, kad mes sutarėme ir suprantame vieni kitus, nes mes mūsų vienyje noras pasiekti, kad Kroatijos prisijungimo prie ES kiek įmanoma greičiau. Tačiau pirmą reikia išspręsti problemas, kai kurios iš jūsų yra jūsų kompetencijoje, pavyzdžiui, korupcija, taip pat paplitęs organizuotas nusikalstamumas. Taigi mums įdomu bus išgirsti apie paskutinius pasikeitimus jūsų šalyje. Jums tenka nelengva užduotis, nes jūs esate paskirtas į šį postą jūsų šaliai nelengvu laikotarpiu, bet manau, kad jau pademonstravote pasiryžimą ir drąsą imtis jūsų laukiančių problemų. Taigi, ministrė žodis jums, žanginiam pasisakymui, o paskui kaip visada bus klausimai ir tikėsimės atsakymų iš jūsų. Ačiū. Thank you. Ladies and gentlemen, uh, on... Ponios ir ponai, gerbiami uh, užsienio reikalų komiteto nariai. Visų pirma, noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pa, išsakyti Kroatijos uh, nuomonę apie teismų reformą vykstančią šalyje bei padėkoti komiteto nariams už tai, kad buvo patvirtintas pranešimas, už tai, kad pritarė pranešimui, kuriam tikės, tikėsimės parlamentas pritars kitą mėnesį. Esame dėkingi už tą pranešimą, nes mums reikia padrasinimo gyvendinant sudėtingas reformas. Mums tenka vykdyti reformas esant gana sunkiomis uh, aplinkybėmis, turiuomenį krizę, nuosmukį, bet mes esame gana ryštingai nusiteikę į priekin. Kalbant apie patį pranešimą, nors kai, kurie jo as, kai kuriais aspektais jis tikrai kritiškas mūsų atžvilgiu, bet, jis yra, bet tai yra pozityvi kritika. Jis padės mums mobilizuoti savo jėgas, e, siekiant tam tikrų užduočių, uh, bei pasirenkti tinksl... konkrečiai datai, tai yra spėti iki 2009 galo nuveikti tai, kas reikalinga. Ir mes tikrai vertiname pirmuosius pasirengimo žingsnius, vedančius, kaip tikimės, į sėkmingą dėrybų baigti. Jos apims finansinį pa paketą ir pasirengimą neoficialių pagrindų paruošti stojimo sutartį. Kalbant apie Kroatijos teisingumo sistemą, tai norėčiau jūs informuoti, kad mes visada buvome laikomi, tas sritis visada buvo laikoma probleminė stojimo dėrybose bet noriu Jūs patikinti, kad mes ne tik darome viską, kas yra mūsų galioje, bet mes iš, tikr, iš tiesų konkrečiai rengėme stojimui. Aš nenorėčiau, kad mūsų šis susitikimas taptų mano monologu, aš pasakysiu keletą žodžių apie reformas, kurias mes vykdome. Pirmininkas minėjo kovą su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Aš buvau paskirtas teisingumo ministru prieš keturis mėnesius, o praėjusiu metu spalio šeštą dieną Zagrebo Zagrebė, Kroatijos sostinėje įvyko siubinga žmogžudystė. 26 metų moteris buvo nužudyta vidury miesto, vos šimtas metrų nuo policijos e, nuovados ir nebejojama, kad ji tapo organizuoto nusikalstamumo auka. Ir tai yra to pasaulio siunčiamas nebaudžiamumo ir valdžios ženklas. Šis nužudimas paskatino Teisingumo ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją bei policiją imtis ryštingų veiksmų ir man buvo patikėta užduotis užtikrinti veiksmingesnę kovą su korupcija orga, ir organizuotų nusikalstamamu bei pas, paspartinti teismų sektoriaus reformą. Taigi praėjusią savaitę šis, ši byla buvo sėkmingai išspręsta. Paaiškėjo, kad ta moteris netapo organizuoto nusikalstamumo auka, bet benamio psichopato auka. Bet iš tikrųjų yra pas mus nus, or, organizuoto nusikalstamumo elementų, galbūt netokių brutalių, kaip mes įsivaizduojame. Bet mums pavyko sukurti labai veiksmingą sistemą kovai su tuo nusikalstamumu ir korupcija. Taigi, yra įsteigti specialūs policijos daliniai, įkurtas atskiras prokuratūros skyrius Ir šį mėnesį, maždaug už dešimties dienų, mes taip pat e, įkursime specialius teismo rūmus, kuriems bus patikėta nagrinėti bylas susijusias su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Taip pat įkūrėm, įvedėme pataisas įstatymuose, patvirtinome straipsnį, pagal kurį asmenys apka, apkaltinti už korupciją ir organizuotą nusikalstamumą. Taigi yra numatyta galimybė tarsi daroma prielaida, kad tokie asmenys turtą sukaupė neteisėtai ir jų turtas ir nusavybė yra konfiskuojami. Taip pat yra numatyta galimybė konfiskuoti E, turtą perdoda tretiesiems asmenims, jei prokuratūrai pavyksta įrodyti, kad tai buvo padaryta tam, kad būtų išvengta nusavybės areštavimo ir konfiskavimo. Dabar norėčiau trumpai aptarti teismų reformos aspektus. Kogi norime pasiekti? Ne tik tai siekti biurokratinių kriterijų ir atlikti namų darbus, taip sakant, bet įvykdyti nuodugnę tikrą teismų ref, sistemos reformą. Taigi mes siekime trijų dalykų. Užtikrinti veiksmingą bešališką objektyvę teisingumo sistemą, kuri būtų prieinama visiems. Kalbant apie, apie proceso spartą, mes pakeitėme visus procesinius įstatymus, civilinio proceso proceso įstatymą, administracinio proceso įstatymą ir baudžiamojo proceso įstatymą. Taip pat mes pertvarkome teismų sistemą ir mažiname ją per pus, nes mums reikia e, užtikrinti, kad, kad mūsų nedidelis teisėjų kolektyvas būtų kiek įmanoma veiksmingiau išnaudotas. Taip pat norime, kad būtų išspręstos, iš, išnagrinėtos užsigulėjusios bylos, nes kasmet tų bylų skaičius auga. Ir tame tokia trikampio sistemoje, kuri apima atskirų teismų pirmininkai, aukščiausiojo teismo pirmininkas ir, ir aš pats sudarome tą trikampį, taigi mes bandome mažinti bylų, užsigulėjusių bylų skaičių ir žiūrima, ar, kiek, ar, ar atskiro teismo pirmininkui pavyksta tai daryti. Bešališkumas. Mes kūrėme atranko, teisėjų atrankos ir karjeros sistemą grindžiama individualiais nuopelnais. Taip pat atidarome valstybės teisėjų mokyklą. Įstoti į tą mokyklą galima per konkursą ir baigus tą mokyklą vėlgi surengiamas egzaminas raštu ir remiantis surinktų balų skaičiumi paskui sudarome nacionalinį kandidatų dirbti teismuose sąrašą. Taip pat kasmet sudarome teismuose esančių laisvų vietų sąrašą, taip pat prokuratūros laisvų darbo vietų sąrašą. Ir tie baigusieji tą mokyklą, kurie, turi, kurie surenka daugiausia balų, gauna galimybę dirbti teisėjais arba prokurorais. Porą žodžių pasakysiu dėl to, kaip e, nuo šių metų vasario mėnesio visi gali pasinaudoti teisinę pagalbą. Įvesta tokia sistema dabar ir socialinė ir nepriklausomai nuo socialinės ir ekonominės padėties visi turi teisę pasinaudoti teismo galimybėmis ir savo teisėmis. Ačiū. Thank you very much, professor. Labai ačiū, profesoriau. Dabar periname prie parlamentarų. Ponas Svoboda, kuris yra pranešėjas. Čia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ministrą. Jau prieš porą savaičių aš turėjau galimybę su juo susitikti prie Zagrebe. Esu įsitikinęs, kad jis yra geras profesionalas ir ištingai nusiteikęs daryti taip, kaip kalba, veikti taip, kaip kalba. Ir e, mes žinome, kad e, buvo paskirti kompetitingi teisėjai tam tikroms byloms nagrinėti. Džiaugiamės, kad tokie paskirimai padaryti. Yra daug problemų susijusių ne tiek su jumis, kiek su visa sistema. Ir aš norėčiau pateikti e, šio, tokį komentarą apie reformų procesą. Teismų reforma nėra lengvas dalykas. Aš pats prieš kurį laiką mačiau su Silvijo Gonzato, kai lankėmės Aušėko teisme, kaip tas reformų procesas vyksta, apie jį kalbėjome, matėme, kad e, nusiteikimas jį gyvendinti yra, bet neretai žmonės nėra įsitikinę dėl to, ką iš tiesų reikia padaryti. Norėčiau pridurti, kad vis tik dar labai daug investuotojų e, skundžiasi dėl teismų sistemos Kroatijoje. Teismų sprendimai, administracinės kliūtis keliamos, egzistuoja tam tikras protekcionizmas E, vietos investuotojų atžvilgių, o užsienio investuotojų čia atstumti. Ar jūs negalėtume tokių konkrečių atvejų panagrinėti? Tai kenkia pačiai Kroatijai. Žinoma, privatus investuotojai nuo to kenčia, bet Kroatija savaime nuo to taip pat nukenčia. Įtrūksta konkurencijos vietos investuotojai negali e, tobulėti pakankamai gerai. Aš nekalbu apie mūsų šalis. Taip pat tos problemos uh, E, kurios egzistuoja Kroatijoje, nėra unikalios, bet dabar yra susidaręs įspūdis, kad Kroatijoje investuotojai yra diskriminuojami. Prisiminkime vieną atvejį, kai buvo sakoma, kad pasienyje kažkas turi nuolat kalbėti kroatų kalba, kad nereikėtų vertėjų. Ne visada yra įmanoma rasti kroatą pilietį dirbantį e, mūsų sienos pusėje. Dar vienas komentaras dėl bendradarbiavimo su tarptautiniu tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Kroatijoje dar skundžiamasi daug dėl dokumentų perdavimo. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu tokius dalykus galėtume sureguliuoti. Gal galėtumėt komitetą informuoti apie dabar susidariusias sąlygas Girdėjome nelabai gerų naujienų iš laikraščių tam tikrų, pavyzdžiui, paskaitėme, kad Kroatija nėra nusteikusi bendradarbiauti, yra nustatytas tam tikras tvarkaraštis, apie kurį jūs kalbėjote ir šiek tiek dvėjojame, ar jį bus įmanoma realiai gyvendinti. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kaip jūs pats įsivaizduojate dabar susidariusią padėtį? Tuo pirmininkė baigsiu, nes noriu, kad ir koti kolegos turėtų galimybę pasisakyti. Ačiū. Thank you, Hannes. Ačiū, Hannesai. Doris Pak. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi galėdamas, galėdama matyti jūs skirtingose funkcijose. Aš džiaugiuosi taip pat kaip ir Hanes, matydama jūs šiame poste. Ir manau, kad e, jūsų pranešimas mus įtikino, kad e, teisės saugos sistema Kroatijoje greitai pasieks tą lygį, kuris leis Kroatijai prisijungti prie Europos Sąjungos. Kroatija yra galbūt pirmoji valstybė, kuriai mes taikome tokios principus. Bulgarija ir Rumunija savo laiku praleido gerą progą, na, o dabar mes suteikiame progą toms valstybėms prisijungti prie ES, kurios labai stengiasi ir daro didelę pažangą. Aš matau, kad jūs dabar viską kontroliuojate savo rankose ir džiaugiuosi, kad teisės saugos sistema pas jūs veikia. Savame suprantama, daugelis bylų dar yra nebaigtų, tai yra didžiulės krūvos dokumentų ir aišku, Ta situacija neramina ir tuos, kurie tiesiogiai susiję su bylomis ir kit, taip pat ir kitus žmonės. Aš, pavyzdžiui, galbūt norėčiau pagelbėti, tačiau niekuo dėje negaliu padėti, todėl džiaugiuosi jūsų pasiryžimu mažinti neišspręstų bylų skaičių. Hanes taip pat užsiminė apie kitą dalyką. Pastaruoju metu kartais pasigirsta toks argumentas, kad Kroatija nepakankamai bendradarbiauja su tarptautiniu tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Mes visada skatinome tampresnį bendradarbiavimą su šiuo tribunolu ir e, galvojame, kad e, reikia kuo greičiau skatinti karo nusikaltimų tyrimą, jo labiau, kad dar yra gausų parodymo, kurių reikia ieškoti, norint apkaltinti vieną ar kitą įtariamąjį. Ponas Bramacas nerado to įrodymų, kurių jis ieškojo, tačiau liudininkai jam teigi, kad dar 2005 metų birželio mėnesį jie tam tikrus įvykius matė savo akimis ir gali paliudyti. Na, kaip ten bebūtų, vienai par kitaip šie klausimai ir jų nesprendimas labai neigiamai veikia darybų eigą. Ir Aš galvoju taip, kad jei nėra jokių įrodymų, kad yra kalti žmonės, tuomet aišku jų ir negalime pateikti, tačiau jei kažkur yra kažkokie įrodymai, kad kaltieji egzistuoja, tuomet Kroatijos vyriausybė turi daryti viską, kad tie įrodymai būtų rasti. Ir įtariamieji pristatyti teismui, pašaukti į teismą. Pone ministrė, aš tikiuosi, kad jūs e, sugebėsite paskatinti šių procesų sprendimą. E, mes e, tikėjomės, kad nebeturėsime problemų su tarptautiniu baudžiamojo tribunolu buvusiai Jugoslavijai, tačiau panašu, kad tos problemos dar egzistuoja. Linkiu Jums sėkmės. Liberalų vardu Šentivani. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Sveikinu gerbiamą įgaliotinį e, su naujų paskirimu. Reformų labai daug e, Kroatijos teismų sistemoje, tačiau geriausia turbūt naujiena yra ta, kad būtent jūs esate paskirtas. Tai yra pagrįsta Kroatijos politinės visuom, bendruomenės konsensusu ir e, tai leis subalansuoti opozicijos ir valdačiusius partijos interesus. Manau, kad tai yra labai geras žingsnis. Jūs, kalbėdamas apie teismų reformą, išsakėte daug e, įkvepiančių ir daug žadančių žodžių, bet tai yra žodžiai. Mums reikia realių veiksmų. Mums reikia, kad būtų įmamas artimiausių metų realių žingsnių ir mes labai džiaugtumėmės, jeigu jūs apibūdintumėt konkrečius žingsnius. Jūs esate žmogus, jūs esate simbolis, jūs esate pažadas, bet pažadas turi virsti realybę. Antras dalykas, kolegos jau kalbėjo, kad E, ponas Bramič neseniai pasakė, kad Kroatija nepakankamai bendradarbiauja su tarptautiniu e, Hagos tribunolu. Aš kiek žinau, dabar pagrindinė problema yra ta, kad trūksta e, kad trūksta normalaus bendradarbiavimo. Ar iš tiesų jo trūksta? Ar jūs ketinate uh, E, kažką padaryti, kad tai būtų, kokia padėtis ir ar iškyla kokiu sudėtingesnių dalykų. Paskutinis momentas. Dvi šalis ginčia su Slovenija. Dauguma jūsų tikrai nusivylėme, kad buvo sukurta blokada Slovenijai. Aš ir mano frakcija manome, kad reikia pasisakyti griežtai prieš bet kokias bandymus e, plėtros procesą padaryti ginčio įkaitų. Tai yra nepriimtina mano nuomonė, nes plėtra yra labai rimtas uždavinys, didelis išbandymas Europos Sąjungai ir negalima jo greuti bandant patenkinti vienus ar kintus interesus. Kita vertus, aš tikiuosi, kad abi pusės bus lankstesnės. Kokia yra jūsų vyriausybės intencija? Ar jūs pademonstruosite, kad jūs esate lankstus? Mes tikimės, aišku, to paties iš slovėnų pusės, bet tikimės, kad lankščiai ir konstruktyviai ryšius palaikysite ir jūs, iš jūsų pusės. Ačiū. Ačiū. Per pirmąjį E, klausimų raundą. Paskutinis e, bus suteiktas žodis ponui Horačiakui. Ačiū labai. Nužudžius Hodak ir Pukavič buvo kalbama, kad ne tik teisės saugos reforma, bet ir policijos reforma yra reikalinga. Ar galėtumėte pasakyti išsameu, kaip vykdoma būtent e, reforma teisingumo srityje ir policijos srityje? E, Čekijos Respublika taip pat turi daug problemų šioje srityje su teisėsauga ir teisėtvarka. kitas dėl dėl golfo aikštynų, kurie šiuo metu dyksta kaip grybai, ypač pajūrio regione šis klausimas, aišku, susijęs su turizmo srityje, tačiau mano klausimas yra toks. Vietos visuomeniai priklauso ta žemė, kurioje įrenginėjami golfo aikštynai ir dabar galbūt būtų protingiau tose teritorijose auginti vynogenojus arba verstis ekologinę žemdirbystę, na, o dabar to nedaroma. Būčiau dėkingas už atsakymą. Ačiū labai, aš nežinau, ar ministras žaidžia golfą, bet gal jis atsakys į jūsų klausimą. Ministrė, jums žodis. Thank you. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, pabandysiu trumpai atsakyti visus pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo panos Vovodos. Investuotojai ir jų protekcionizmas. Kroatija yra labai suinteresuota pritraukti užsienio investicijas. Ir mes puikiai suprantame, kad jeigu visi investuotojai nebus vienodai ir bešališkai traktuojami, ar jie būtų kroatai ir užsieniečiai, e, mes negalėsime užtikrinti kapitalo pritraukimo, e, bandant užtikrinti teismų bešališkumą. Aš manau, kad maždaug po savaitės mes interneto svetainėje jau paskelbsime visus mūsų aukščiausiojo komercinio teismo sprendimus. Niekas nebus ištrinta. Ir ir turės būti paminėtas e, teismo, e, teismo pavadinimas, teisėjų pavadinimas, vidaus ar užsienio firmos pavadinimas ir pasinaudojant kompiuterio duomenų bazėmis bus galima viską surasti. Taip visi galės patys įvertinti, ar yra bandoma um, pasinaudoti favoritizmu, ar užsieniečiai yra traktuojami taip pat e, kaip vietiniai ir panašiai. Visa informacija bus lengvai prieinama ir patys galėsite vertinti, ar mes esame nešališki. Komerciniai teismai šio požiūriu ar yra nešališki, nes jie aktualiausi. Mes ketiname būti teisingi ir ketiname užtikrinti, kad teismai, e, kurie yra nepriklausomi, taip pat būtų bešališki. Labai daug klausimų buvo pateikta apie uh, tarptautinį tribunolą buvusią Jugoslavijai. Todėl aš keletą minučių norėčiau skirti šiam klausimui, bendradarbiavimui su e, prokuratūra dėl vadinamojo artilerijos, e, vadinamo artilerijos registrų ir kitų reikalingų dokumentų. Mes e, tą klausimą sprendžiame labai dėmesingai vakar ir penktadienį, apie, kalbė, vakar kalbėjome apie tai ir penktadienį vėl apie tai kalbėsime, nuolat svarstome, kaip išspręsti neišspręstas problemas. Ponas Bramiš sakė, kad jam labiausiai nepatinka du dalykai. Pirmiausia, tai, kad trūksta kai kurių dokumentų, dokumentų, kurie reikalingi bylos nagrinėjimui. Antra, jam nesuteikiamas tiesus atviras Kroatijos vyriausybės atsakymas dėl to, ar tie dokumentai egzistuoja, tik dabar dingo, ar jų niekada nebuvo. Nes kai kurie skyriai e, ir kai kurie teismo padaliniai nesilaiko reikalavimų dėl registro. Mes ponui Bramilčiui e, baigėme atlikti analizę Ir jeigu yra dokumentų, e, kurių trūksta ir jeigu ekspertai Zagrebe dirbę nustatė, kad tų dokumentų nėra, tai ponas Bramliš turės atvykti į Zagrebą ir išsiaiškinti, kas kaip yra. Jis e, nurodė, kad turėjo būti, kad trūksta 33 dokumentų, kurie egzistavo. Ir tose dokumentuose yra prokuratūrai įdomių elementų. Dabar mes bandome sutikrinti, ar tie 33 dokumentai buvo parengti ar ne. Gali būti, kad iš tų 33 dokumentų e, nieko ir nebuvo. Ir po 15 vasario galėsime drąsiai pasakyti, kad tie dokumentai neegzistuoja. Yra dalis dokumentų, kurie yra. Ir e, mes suprantame, kad Jeigu dokumentas buvo sukurtas, tai jis turi egzistuoti. Taigi, visi asmenys, kurie, su kuriais dabar dirbame, turi, turi pateikti Kroatijos vyriausybei reikalingus dokumentus, nes kitaip jiems bus taikomas teisinės sankcijos. Kroatijos prokuratūra per kitą savaitę, kitos savaitės pradžioje sur, parengs bendrą dokumentą, bendradarbiaudama su Kroatijos vyriausybė, kuriame bus aiškiai pasakyta, kad Kroatija yra pateikusi tribunolui visus prašytus dokumentus susijusios su policijos veikla E, vienos ar kitos karinės operacijos metu. Taip pat e, toje ataskaitoje bus nurodyta, kad atitinkami dokumentai susijęs su kariuomenės veikla taip pat yra pateikti. Tačiau yra dokumentų, kurių dar neradome. Yra aiškiai išvardinti tie dokumentai sąraše ir mes neturime bejonių, kad tie dokumentai egzistavo ir dabar tik pradingo. Todėl bus imamas reikalingų priemonių, kad išsiaiškintume, kur tie dokumentai saugomi ir kad galėtume imtis baudžiamųjų sankcijų prieš to žmonės, kurie turi dokumentus, bet jų nedoda ponui Bramelčiui. Dabar norėčiau paminėti ponios, atsakyti ponios pak klausimą. Mes norime tenkinti 23 skirsnius reikalavimus. Tai yra pačiai Kroatijai naudinga. Tai yra gairės reformoms, kurių mums bet kokiu atveju reikia. Teisingumo reforma yra tai, kas Kroatijoje tikrai reikalinga ir mes ją įvykdysime. Ir 23 skirsnio reikalavimų tenkinimas mūsų tik padės. Kartais aš kaip teisingumo ministras matau, kad kalbėti man yra lengviau negu E, kalbėti yra lengviau, kai aš galiu pasakyti kad savo žmonėms, kad viena ar kita reforma yra reikalinga todėl, kad ES reikalauja. Aš nemanau, kad aš čia piknaudžiauju ES reikalavimais. Tokiu būdu aš jais tik pasinaudoju, kad palengvičiau savo darbą. Ponios Šentivani klausimas. Su jumis visiškai sutinku. Reikia darbų, ne žodžių. Nebereikia gerų, gerų ketinimų. Atėjo laikas veikti. Ką aš galėčiau pasakyti apie savo konkrečius veiksmus? Mes e, konkrečiai patobuliname organizacinę veiklą, kovojant su organizuotais nusikaltimais ir korupcija. Niekada anksčiau dar to nebuvo, o dabar turėsime specialų policijos skyrių kovai su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Toks skyrius jau dabar egzistuoja Buvo patikęs klausimas dėl policijos reformos kito parlamentaro. Ir dabar tas skyrius yra aprūpinamas sudėtinga šio laikiška technologija, kuri palengvins jų darbą. Matome, kad yra užpildomi, užpildomos visos esamos darbo vietos ir tas skyrius galės pradėti deramai veikti. Prokuratūroje atitinkamas skyrius irgi egzistuoja, bet jį reikia sustiprinti Pirmą kartą maždaug po dešimties dienų 60 teisėjų e, pradės e, specializuotis e, korupcijoje ir organizuotas tame nusikalstamume. Tokiu būdu galėsime tas bylas iškelti kaip svarbesnės už kitas Jau nustatyta taisyklė, kad korupcija ir organizuotas nusikalstamumas teismuose turi būti nagrinėjami pirmą kartą praėjus septynioms dienoms nuo atvejo nus, pažeidimo nustatymo. Praėjus toms septynioms dienoms teisėjas turi pateikti atitinkamą ataskaitą teismo pirmininkui. Dėl to, kad aš nesu patenkintas aukščiausio teismo pirmininku ir kai kuriais teismų pirmininkais, dėl to, kad jie yra nepakankamai efektyvūs ar šiaip kelia problemų savo darbe. Jau tris teismų pirmininkus atleidau per keturis mėnesius. Ta pati pasakyčiau. Ta pati galiu pasakyti apie kalėjimų vadovus. Tai yra praktiškiausios priemonės, kurias aš galiu pateikti kaip savo ryštingos veiklos pavyzdį, savo kaip teisingumo ministro veiklos pavyzdį. Bet aš labai laukiu, kada bus pateikti duomenys, rodantis, kad priemonės, kurias dabar įgyvendiname, sumažina bylų e, skaičių, neišnagrinėtų bylų skaičių. Įstatymai pakeisti, daromas didesnis spaudimas teismų pirmininkams. Dabar mes tikimės, kad jie bus ne tik geri teisės specialistai, bet ir geri vadybininkai. Dėl Slovenijos. Galiu tik tai pasakyti, jog šis atvejis nenaudingas nei Slovenijai, nei Kroatijai. Ir manau, kad jis lygiai taip pat nenaudingas ir Europos Sąjungai. Tas klausimas turi būti išspręstas. Kroatijos vardu galiu pasakyti, jog mes suteiksime visas reikalingas garantijas Slovenijai ir bandysime išsklaidyti jos būkštavimus. Vienintelis e, dalykas yra tai, kad Kroatija negali atsisakyti savo teritorijos ir reikia įteisinti, įtvirtinti teisinės nuostatas, kurių pagrindų būtų demarkuota valstybinė siena. Dėl kitų Slovenijos, uh, Slovenijai nerima keliančių klausimų mes tikrai būsime iniciatyvus, nes ji yra ne tik mūsų kaiminė, bet tai yra mūsų kaiminė, su kuria istorijoje mūsų santykiai buvo puikus ir tikrai gėdinga kad visuomenės nuomonė dabar taip pasikeitė ir atrodo, kad tie santykiai pablogėjo. Bet manau, kad reikėtų daryti, kad pastangas turėtų daryti ne tik Slovenija ir Kroatija, bet ir Europos Sąjunga įveikiant šiuos klausimus. Paskutinis dalykas. Dėl golfo laukų Kroatijoje nėra nei vieno golfo lauko. Dar įstatymo tikslas buvo paskatinti tokių golfo laukų atsiradimą. Tačiau buvo pastabų, pasikrido pastabų, kad taip darydama vyriausybė per, per toli nuėjo. Tačiau vyksta vidinis dialogas šią temą.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 padėkoti už puikų išaiškinimą, kaip bendradarbiauja teismai, kovojama su korupcija, dėgiamos reformos, tačiau aš kaip ir kiti kolegos norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Norėčiau tiesiog įsiaiškinti, bent jau prancūzams, tačiau gali būti, kad ir kitiems ES piliečiams yra ta valstybė, kuri rengiasi prisijungti prie ES. Tokiu būdu mūsų ES teritorija įsiplės ir galbūt įgaus naujo dinamiškumo. Tačiau vienai par kitaip reikėtų kai ką dar išsiaiškinti. Aiškinasi mano kolegos, aiškinsiuosi ir aš. Kaip būtų įmanoma paskatinti bendradarbiavimą su tartotiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai? Reikėtų stengtis, kad nebeliktų jokių įtarimų dėl Kroatijos noro bendradarbiauti su tribunolu. Buvo kalbama apie tai, kad Europos sąjunga e, turi tikrai dinamišką praeitį. Pavyzdžiui, yra ir Italijos regionų, kuriuose buvo intensyviai persekiojami žmonės, buvo kalbama apie e, galimus poėmius. Aš taip pat norėčiau priminti kai kurios dalykus. Tam tikrus standartus ir reikalavimus mes taikome Turkijai, todėl neturėtume jų netaikyti Kroatijai. Aišku, neturėtume blokuoti e, stojimo dėrybų. Daugeliui europiečių skirtumas tarp Pirienų pusęsalio ir kitų pusęsalių nėra jau toks didelis. Ir kas negyvena Slovenijoje ar Kroatijoje, nelabai suvokia e, tų klausimų svarbą. Jau kalbėdami apie Sloveniją mes skatinome juos išspręsti kai kuriuos klausimus susijusius su bendradarbiavimu e, su Kroatija ir prieiga prie jūros. Sausio 27 dieną tarsi sulaukėme atsakymo, kad bus bandoma išspręsti pakrančių klausimus. Mes labai tikimės, kad pavyks užbaigti darybas dėl 13 darybinių skyrių ir kroatai greitai galės posėdžiauti kartu su mumis Europos parlamente ir sulauksime, kad, Europo, kad Kroatija prisijungs prie Europos Sąjungos. Geras titlis. Dėkui pirmininkė. Ačiū už įžanginį pasisakymą. Turiu trumpų klausimų į pirmą jūs jau iš dalies atsakėte. Kalbant apie teismų sistemos darbo tobulinimą, svarbus dalykas yra teismų sistemos gebėjimai išnagrinėti visas bylas. Ir kliū, didžiausia kliūtis, kalbant apie bešališką ir sąžiningą teismą, tai ilgas laiko tarpas kai reikia laukti, kol byla bus išnagrinėta. Minėjote, kad, kad prieš mafiją visos bylos bus, jų nagrinėjimas bus paspartintas. O kaip su eiliniais piliečiais? Ar turite pakankamai gebėjimų, tai yra gerų teisėjų, kad jie užtikrintų veiksmingą sistemos darbą? Antras dalykas. Neišgirdau nieko apie liudininkų apsaukos programą. Ar yra tokia? Nes jeigu kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, tai svarbiausias dalykas yra paskatinti žmonės duoti parodymus, rizikuojant savo gyvybę, kokios pas jūs egzistuoja liudininko apsaugos programos. Ačiū gerai, aš pats taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl sienos nesutarimų. Sakėte, kad pageidautumėte ES pagalbos. Noriu paklausti, kaip mes galėtumėme padėti nes komisaras Oli Ren lankėsi pas jūs ir Slovenijoje prieš porą savaičių. Buvo pasiūlyta su, įsteigti ekspertų grupę, kuriai vadovautų Ahtisaris. Kokia yra jūsų nuomonė apie klausimo išsprendimą tokiu būdu? Ačiū. Now I'll try and to address all issues. Pabandysiu atsakyti į visus užduotus klausimus. Dėl nusavybės, dėl teisų į nusavybę atstatymo, kalbu apie asmenis, kurių žemė buvo konfiskuota įvairiais laikotarpiais. Šiuo klausimu aktyviai dirbame Ir noriu pasakyti, kad egzistavo teisinė norma, kurios teisėtumu suabejojo konstitucinis te teismas. Jos tikslas buvo užtikrinti, kad visų nuosavybė, nes arba tai kroatų ar kitą pilietybę turinčių asmenų nuosavybė būtų traktuojama vienodai. Po to mūsų aukštasis administracinis teismas priėmė sprendimą ir dabar laukiame aukščiausiojo teismo sprendimo. Ir to sprendimo, tuo sprendimu turėsime remtis spręsdami ir, ir nuspręsti, ar mums reikia naujų įstatymų, kad būtų užtikrintas konstitucinio teismo sprendimo įgyventinimas dėl visų lygybės susigražinant teisės į nuosavybę. Taigi dabar laukiame aukščiausiojo teismo sprendimo šiuo klausimu. Dabar dėl problemos, kuri buvo įvardinta kaip prieimo prie Slovenijos jūros galimybė. Noriu paaiškinti, kad nėra jokio pagrindo nerimauti ar būkštauti dėl Slovenijos prieimo prie jūros. Tai yra grindžiama tarptautinė teisė Ir Kroatija taip pat yra pasiryžusi užtikrinti Slovenijai išeimą į atvirą jūrą. Čia kalbame ne tik apie Slovenijos laivus, apie, čia kalbame apie laivus plakiančiais su visokiausiamis vėliavomis ir atplaukiančius į Slovenijos uostus. Kalbame apie išeimą, Slovenijos karo laivų išeimą į atvirą jūrą jeigu net Slovenija turėtų lėktuvnešių, mes melai sutiktumėm jiems galimybę pasiekti e, atvirą jūrą iš Slovenijos per Kroatijos teritorinius vandenis. Vienintelė problema slypi kitur. Slovenija nori tiesioginio, tiesioginio kontakto su atvira jūra, tačiau kliūtis yra Kro, Kroatijos teritoriniai vandenys, nes kitaip, pavyzdžiui, Anterpenas negalėtų būti didžiausių, vienu didžiausių uostų. Taigi, Slovenijos išėjimo į atvirą jūrą problema neegzistuoja. Ir jei Slovenija nerimauja, kad Kroatijos vyriausybė yra nepasirengusi, tai noriu pasakyti, kad ji yra pasirengusi suteikti visas reikalingas garantijas dėl Slovenijos išeimo į atvirą jūrą. Toliau, komisijos, ES galima parama, pono Achtisari ar kažkokia nors kito pagalba. Mes tikrai džiaugtumėmės tarpininkavimo, vis, bet kokią paramą, išsprendžiant dviejų, tarp dviejų šalių iškilusius sunkumus. Tačiau sienų nustatymo metodas neturėtų būti politinis sprendimas. Tai turėtų būti įtvirtinta įstatymu. Istorijos bėgėje buvo tik tai dvi galimybės išspręsti konfliktų, interesų konfliktus. Vienas iš jų kompromisas, kitas dominavimas. Kompromisas apima politinės dėrybas, o dominavimas yra ta Tai reiškia, kad tas, kuris didesnis, stipresnis ir turi daugiau sąjungininkų, tas ir primeta savo valią. Buvo pasiektas svarbus istorinis e, lūžis tarptautiniuose ir šalių santykiuose, kad kuomet šalis negali politiniais keliais sus, susitarti dėl ko nors, tai tuos klausimus išsprendžia teismas ar tai būtų jungtinių tautų tautų jūrų kon, pagal jūrų konvenciją veikiantis e, teismas, kuris dirba Hamburgė ar kitoks teismas, tai yra tarptautinės institucijos, kur, kurių egzistavimas yra numatytas ir jos sprendžia tuos tokius teisinius klausimus. Ir e, bet kokią pagalbą, ta, kokią tarpininkų pagalbą ir parama, kurios dėka būtų galima patikinti Sloveniją, kad jos teisėtas, teisėtas noras išturėti išeimą į atvirą jūrą bus užtikrintas, o, o mes norime, kad būtų sienų klausimas išspręstas teisiniais mechanizmais. Taigi, bet kokia tokia pagalba Kroatija tikrai džiaugtųsi. Toliau gebėjimai, te, Kroatijos teismų gebėjimai. Mes darome viską, ką galime, kad mūsų teismų gebėjimai išauktų ir sustiprėtų ir, užtikrint, ir, ir vėlavimas ir, ir būtų mažiau vėluojama. Pasiekime pažangos, sutrumpindami atskirų bylų nagrinėjimo laikotarpį. tarpį vėluojame vis mažiau ir mums sekasi vis sparčiau spręsti tuos klausimus. Remiamės įvairiais metodais. Pavyzdžiui, vienas iš jų mes primame įstatymus, kurie paspartina procedūras. Ir šiuo požiūriu mes pakeitėme visus procesinius įstatymus, baudžiamojo administracinio ir civilinio proceso įstatymus. Ir čia jau pasiekėme rezultatų konkrečių. Kalbu apie tai, kad numatytas bylų nagrinėjimas yra trumpesnis. Kalbant apie teismų darbą ir, ir veiksmingesnį teismų darbą, mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su teismų pirmininkais, aukščiausiojo teismo pirmininku, me, aš kaip ministras bendradarbiauju ir mes rengiame specialius veiksmų planus tiems teismams, kuriuose yra susikaupę daug bylų ir kur jau ilgai nepriimami sprendimai. Mes taip pat e, numatėme specialius mokymus skirtus teismų pirmininkams, kad jie įgytų vadybininkų įgūdžių. Galbūt tai yra geri teisininkai, bet nebūtinai jie yra geri vadybininkai. Taip pat numatome papildomą pagalbą, numatome įsteigti teismo valdytojo, užkurti teismų valdytojų e, postą ten, tuose teismuose, kur, kur lab, daugiausia susikaupė neišnagrinėtų bylų. Kalbant apie darbo paspartinimą, jeigu mums nepavyks pasiekti sėkmės čia, jeigu teismams nepavyks to pasiekti, tai rei, tai tuomet numatome keisti teismo pirmininką ir e, pasamdyti darbuotojus, kurie turi vadybininkų įgūdžių. Toliau, liudininkų apsaugos programa. Mes turime tokią programą, bet mes taip pat stipriname liudininkų apsaugą bendrai. Ir, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį mes e, jau nuo, nuo gruodžio mėnesio mes turime asmenų manomų, kurie, kurie galėtų būti liudininkais apsauga. Kalbu apie asmenys, kurie dar net, neturi liudininko statusą, statuso, bet jie potencialiai gali tapti svarbiais liudininkais ir skatiname juos tokiais tapti. Dar viena svarbi programa tai yra taip pat skirta liudininkų situacijos palengvinimui, tai yra liudininkų paramos programa. Ir iki šiol mes vykdėme eksperimentinę programą, bet nusprendėme, kad ją reikia išplėtoti. Tai, tai reiškia, kad Įsivaizduokite, liudininkas atvyksta iš kažkur tai duoti parodymų teisme. Jie liudininkai sulaukia konkrečios pagalbos, psichologinės paramos ir yra žmonės, kurie teismuose dirba specialiai tuo ir užsijima, teikia paramą liudininkams. Tai taip pat turi įtakos bylų nagrinėjimui, Mes dabar plėtojame tą programą, dirbame draugės jungtinių tautų vystimosi programa, bei kai kurių šalių vyriausybėmis, kurios suteikia paramą plėtojant tokią programą. Taip pat dirba savanorių, teisės studentų, kurie dalyvauja šiame darbe ir patys gauna naudos nesukaupę patirties. Labai ačiū, ponė ministrė. Dėkuoju už jūsų apsilankymą, laiką skirtą mums ir už sąžiningus atvirus atsakymus. Kaip jau sakiau, jūs galite tikėtis mūsų visiškos paramos, linkime geriausios kloties ir sėkmės, tai svarbu ir Kroatijai, ir Europos Sąjungai. Dar kartą, ačiū. Now we will have short break and we will meet again. Trumpa pertrauka dabar. Susitiksime 16.30 su elektroninio balsavimo kortelėmis, nes tada balsuosime. Taigi susitinkame pusę penkių.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 ask the order, except Turkey, to become at last voting. Encouraged by Sir Robert. Oh. Padrasintas. Sero Roberto, skelbiu balsavimo pradžią. Prašau visų įdėti balsavimo korteles į balsavimo aparatus. Ir pradžioje noriu šiek tiek pakeisti mūsų balsavimo seką. Pradėsime nuo pasirengimo narystė priemonės biudžeto vykdomo kontrolės, kurią rengė Šantivani, paskui Brazilijos partnerystė, ponios Kopa, paskui vėl Šantivani bendras biudžetas, di toliau dialogas dėl Europos su piliečiais e, rengė Badija Kučit ir galiausiai balsusime dėl damiausio pranešimo dėl Turkijos. Ar kas nors prieštarauja? Taip. Tu, taigi, turkiškiai saldumynai gale. Niekas neprieštarauja, pradedame balsavimą. nuomonės projektas. Balsuojame dėl nuomonės projekto. Draft opinion on control of budgetary implementation of the pasirengimo narystiai priemonės biudžeto vykdymo kontrolė. E, nuomonės rengėjas Ištvenas Šentivani. Pakeiti, pateikti du pakeitimai. Pirmas pakeitimas. Ne elektroniniu būdu, kas už. Bal, už, kas už antrą. Už. Prabalsavome elektroniniai, balsuojame dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir 57 balsavo visi už. Sveikiname poną Šentivanį. Unanimous, unanimous. <coughs> Draft report. Dienbalsiai pranešimo projektas dėl, dėl siūlymo tarybai dėl ES ir Brazilijos strateginės partnerystės. Pranešimą rengė ponė Kopa. Pone Marija Elenikopa ir balsuojame. Septintas pakeitimas kas už? Atmestas. Aštuntas pakeitimas. Atmestas. Devintas už. Priimta. Dešimtas kas už. Priimta. Vienuoliktas už. Priėmėm. Dvyliktas už. Priimtas. Tryliktas už. Priėmėm. Trečias už. Priėmėm. Ketvirtas kas už. Priėmėm. Penktas kas už. Priėmėm. Šeštas kas už prieš. Taigi irgi priėmėm. Pirmas kas už, priėmėm. Antras kas už, priėmėm. Ir dabar turime balsuoti dėl DV komiteto nuomonės. Ar galime drauge balsuoti dėl trečio, ketvirto, penkto pakeitimų? Trečias, ketvirtas, penktas. Kartu kas už. Priimta. Visus tris pritvirtinam. Šeštas kas už. Atmestas. Septintas kas už. Priimta. Dešimtas kas už. Priėmėm. Vienuoliktas kas už. Priėmėm. Elektroniškai balsuojame dėl viso e, projekto su pakeitimais balsuojame, balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas ir 56 už 4 prieš. Sveikiname ponę Kopą. Ir periname prie kito balsavimo. Ir čia balsuosime ne dėl Turkijos pranešimo, bet dėl pono Šentivani parengto pranešimo, kurio čia nėra. Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos bendrojo biudžeto trečiojo skirsnio 2007 metų. Tik du pakeitimai. Pirmas pakeitimas kas už, priimta. Antras pakeitimas kas už, pri, prieš. Pasitikriname elektroniškai dėl antrojo pas, e, pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas ir rezultatai 26 už 31 prieš, tai reiškia, kad jis atmestas. Elektroniškai balsuojame dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Ir rezultatas. 60 už 2. Prieš sveikiname poną Šentivanį. Pritariam. Toliau. Nuomonės projektas dėl aktyvaus dialogo dėl Europos su piliečiais rengė ponė Marija Badėjai Kučet. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Trečias, kas už, priimta. Antras, kas už? Priimta. Penktas, dėl atskirų dalių balsuojame. Dėl trijų atskirų dalių. Dėl pirmosios dalies penktojo pakeitimo. Kas už? Atmesta. Antroji dalis, kas už? Atmesta. Trečioji dalis. Priimta. Dabar periname prie šešto pakeitimo. Kas už? Pritarėm. Pirmas kompromisas. Kas už? Priėmė, pritarėm. Ketvirtas atkrenta. Tryliktas kas už. Pritarėm. Aštuntas. Atmestas. Devintas kas už. Pritarėm. Dešimtas kas už. Atmestas. Vienuoliktas kas už. Pritarėm. Dvyliktas kas už. Pritarėm. Elektroniškai balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas, jei balsavote ir 64 už ir sveikiname. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, septyni prieš niekas nesusilaikė, sveikiname ponę Mariją Badėjai Kučet. Dabar turkiški saldumynai, sako pirmininkas. I, I left it for dessert after such a fascinating debate. We'll have now a lengthy vote. Mūsų laukia netrumpas balsavimo sąrašas. Prašau visų susikaupti ir susitelkti į pakeitimus, kad galėtumėme sutrumpinti tą, tuos kankinimus, sako pirmininkas. Ne, ne Turkijos labui, o mūsų pačių labui buvo parengtas puikus ilgas pranešimas, e, pranešėjo O Menroj ten tikrai e, puikiai padirbė. 21 kas už? Priimta. 22 už. Prieš. Tikriname dėl 22, sako pirmininkas. Checking 22. Please vote. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Ir 12 už 35 prieš atmestas. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 24. Prieš. Tikriname 24. Balsavimas prasidėjo. Electronic vote is. Balsavimas baigtas. Ir 28 už 42 prieš atmetėm. Trečia pastraipa pakeitimas žodžiu, žodinis pakeitimas. Nereikia jo cituoti. Kas už? Pritarėm. 25. Kas už? Nesako. Pirmininkas atkrenta jis. 26. Kas už? Atmestas. 27. 28. Draugė. Kas už? Atmesti. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Pritarėm. 30 už, atmestas, 31 už, atmestas. 33 už, atmestas. 34 už, atmestas. 35 už, pritarėm. 36 už, pritarėm. 37 už, atmestas. 38 už, atmestas. 39 kas už, atmestas. Ne, sako pirmininkas. 39. Kas už? Prieš. Dėl 39 balsuojama elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Deviltis Klaus. Balsavimas baigtas. Ir aš buvau teisus, sako pirmininkas. Ant, antras kompromisinis pakeitimas už, prieš pritarėm. 41 kas už, atmestas. 42 kas už. Prašau, sako pirmininkas. Um, I, um, advised, uh, to be in favor of this amendment. Aš norėjau pritarti tam pakeitimui, bet jis tiesiog atsiranda 42 pabaigoje. Kas už? prieš. Tikriname dėl 42 pakeitimo. Elektroninis balsavimas prasidėjo. Balsuojame, balsavimas baigtas. Ir rezultatas 48 už pritariam. Dabar trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už? Pritariam jam. Toliau 40, 45 pakeitimas. Kas už? Atmestas. 46. Kas už? Atmestas. 47. Kas už? Ne, jau dėl jo balsavome. Dabar 53. Kas už? Atmestas. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Pritarėm. Toliau 60. Kas už? Pritarėm. Penktas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Pritarėm. 62. Kas už? Pritarėm. 63. Dėl dviejų atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas dėl 63 pirmosios dalies atmestas. Antroji dalis. Pritarėm. 64. Kas už? Atmestas. 65. Už. Pritarėm. 66. Kas už? Atmestas. 67. Kas už? Atmetėm. 68 kas už atmetėm, 6 kompromisinis kas už pritarėm, še, 70 kas už pri, atmestas, 72 kas už. Mm, atsiprašau, sako pirmininkas, jau dėl jo balsavome. 74 kas už atmesta, 77 kas už atmestas, 78 už atmestas.

Taigi, 87 pakeitimas tikriname elektroniškai. Balsuokite. Open, Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Chairman was wrong. Pirmininkas suklydo, sako pirmininkas. Pirmininkas visada teisus. Uh, Tai yra pirma taisyklė, antra taisyklė, jeigu pirmininkas neteisus, vadovaukitės pirmąją taisyklę. Thank you, Mr. Pasku. Ačiū, ponė Pasku. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, pritarėm. 91 pakeitimas atmestas, 92 atmestas, 93 atmestas, 94 atmestas, 95 kas už, pritarėm. 96 kas už, atmestas. 98 kas už, pritarėm. 99 kas už, atmetėm. Šimtasis pakeitimas. Šimtas pirmas pakeitimas ir šimtas antras pakeitimas. Visi vienodi kas už, atmesti. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, pritarėm. Šimtas ketvirtas, ne dėl jo nereikia balsuoti, sako pirmininkas. Prašau. There, uh, there was a point... Jūs manęs nepastebėjot. Buvo galima pateikti pakeitimą žodžiu, bet jis buvo atsiimtas. Gali būt, kad prieš plenarinį posėdį jis bus pateiktas, arba balsuojant plenarinėme jis bus paminėtas. Uh, Taigi pakeitimų žodžių kol kas nėra. Yeah. Okay. No no nėra pakeitimo žodžių, sako pranešėja. Buvo galimybė, kad moterų teisų komitetas pateiks tam tikrą pakeitimą, bet šiandien to jos nepadarė, todėl galbūt e, pakeisim pastraipą prieš plenarinį posėdį. Dabar pername prie 208, kas už, kas prieš. 108, kas už, kas prieš atmestą. 110, kas už, prieš. Tikriname elektroniškai. 110. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Rezultatas akivaizdžiai atmetama sako Galeris. 112 kas už. Šimtas vienuoliktas kas už atmesta. Šimtas dvylika kas už priimta. Šimtas trylika kas už atsiimta. Šimtas trylika kas už. Šimtas keturioliktas už atmesta. Šimtas penkioliktas Jį įsieina į pirmą kompromisą. Dešimtas kompromisas, kas už. Priimta. Visa kita įeina į kompromisą. 120, kas už. Atmesta. Pakeitimas žodžiu. 27 pastraipa. Kas už? Priimta. 123. Atkrenta. Dėl jo nereikia balsuoti. 125 dvi dalys. Pirma dalis, kas už? Priimta. Antra dalis, kas už? Prieš. Tikriname elektroniškai. Tikriname 125 antrą dalį. Pradedam balsuoti, prašom. Balsavimas baigtas. Atmesta. You have to help me more. Okay. 126 in favor. Against. Kas už, kas prieš. 126 tikriname elektroniškai. 126 balsuojame. EPP atstovų dviem yra per daug. Netgi trim žmonėm yra per daug iš EPP. Pone Salafranka, jūsų frakcijoje yra trim žmonėmis per daug šiame komitete. Viršėte limitą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 šiokių tokių skirtumų balsavimo skaičiuose, bet prašyčiau visų koordinatorių, neviršykite 100 procentinės ribos. 126 balsuojame elektroniškai. Prašau, pradedame balsuoti. Baigiame, rezultatas prieš atmestą. 126 atmestas. 127 kas už, kas prieš. Tikriname 127. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Vėlgi atmesta. 129 kas už. Priimtas. 130 kas už. Priimta. Kompromisinis 11 kas už Ponas Lamsdorfas. Mes pateikėme žodinį pasiūlymą susijusį su kompromisiniu 11 pakeitimu. Liberalų frakcija mano, kad teisė e, rinkti, rengti susirinkimus e, turėtų vykti ne tik, turėtų būti taikoma ne tik Stambulė, tačiau ir e, visoje šalyje. Norime paprašyti kolegų pritarti šiam žodiniam pakeitimui. Manau, kad geriausias sprendimas būtų balsuoti dalimis. Pirmiausia, balsuojame dėl viso teksto, be šio sakinio, o paskui visi gali nuspręsti, kaip jie nori balsuoti. Taigi dirbsim taip, sako pirmininkas. Pirmiausia, balsuojame dėl viso teksto. Išbraukiant dalį, kurioje sakoma, gegužės pirmą dieną taksimo aikštėje. Kas už tekstą be šios dalies? Vienuoliktas kompromisinis pakeitimas priimtas. Be tos frazės Oh, yes. Tada turim balsuoti dėl to sakinio atskirai, sako pranešėja. Taip, ponė Lamsdorfai, jūs esate teisus. Dabar nuspręskime, ar įtraukti tą sakinį gegužės pirmą dieną taksimo aikštėje ar ne. Kas už? Kas prieš? Priimta. Demonstracijos vyks gegužės pirmą dieną taksim aikštėje. 134 in favor. 134. 134. Kas už? Atmesta. 12. Kompromisis pakeitimas dviem dalimis. Pirma dalis, kas už. Taip, ponas Lamsdorfas. Oi, įsijung. Pakeitimas žodžiu 12 kompromisiniam. Jame sakoma, paskutinė eilutė, ragina e, Turkiją prisidėti prie palankius dėrybų aplinkos dėl kariuomenės išvedimo. Mes manome, kad formuluotė turėtų būti kita. Reikėtų, sakyti, sukurti palankės sąlygas kariuomenės išvedimo pradžiai. Manome, kad iš anksto nustatyti sąlygą, kad visą kariuomenę reikia išvesti tam, kad prasidėtų dėrybos, būtų nerealu. Turim kalbėti tik apie e, kariuomenės išvedimo pradžią. Pranešėja, kaip aš jau sakiau šyrit per, per posėdį, tai Turkijos pajėgų išvedimas reiškia, kad iš karto viską reikia išvesti. Mano e, kompromisas apima viską, ką jūs norit. Nematau, kodėl reikėtų keisti tą kompromisą. Of... Mes sutinkame su pranešėjos interpretacija ir manom, kad galim balsuoti dėl kompromiso. Tokio, koks jis yra dabar. So for... Taigi, balsuojame dėl pirminės formuluotės. 12 kompromisinis pakeitimas. Pranešėjai yra prieš. Todėl negalim sutikti su pakeitimu žodžiu. Tokia mūsų taisyklė. Uh, if... Taip. Bet galbūt aš galėčiau kažką pasiūlyti mainais. Gal galime balsuoti dėl viso teksto ir jeigu po to uh, norite pakeitimų, galime balsuoti vėliau ir galėsime balsuoti dėl to teksto išbraukimo. Gerai, mes linkę dėrėtis ir taikintis, taigi balsuojame dėl originalaus teksto. Kas už? Pritarėm dabar, kas už tai, kad, kad būtų pakeista teksto dalis. Atrodo, kad lieka originali versija. Antra kompro, 12 kompromiso dalis kas už? Pritarėm. 135 kas už? To to... Dabar reikia grįžti prie pirmojo balsavimo dėl atskirų dalių paradinio balsavimo, kurio ir prašėme dėl keturių pagrindinių laisvių. Mes dėl keturių pagrindinių laisvių nebalsavome. Balsavome dabar dėl Alekso pasiūlymo. No, that, there is a split vote taking out the word. Buvo balsuota dėl siūlymo, ne, kad, kad buvo siūlyta balsuoti dėl nuorodos į keturias pagrindinės laisvės, dėl tos nuorodos išbraukimo. We did, but... Pranešėjom, mes balsavome. You, you put to the vote the whole chemical issue. You, in his first part. Yes, but the first part. Okay, to make, to make the things clear. Pirmininkas, kad viskas būtų aiškiau. Kartuojame balsavimą dėl 12 kompromisinio pakeitimo su nuoroda į keturias pagrindinės laisvės. Ačiū, visi balsavome už dabar. Antroji dalis. Pritarėm. Dabar periname prie 125. Kas už? Atmetėm. One, three, 135 atitinka 12 kompromisą. Yes, 135 was... 135 atmetėm. Dabar 139 kas už? Atmestas. 142 kas už? Atmestas. 143 kas už? Pritarėm. 144 kas už? Atmestas. 100 Iš tikrųjų, dabar 145 kas už atmestas, 146 kas už pritarėm, 147 kas už atmestas, 148 kas už atmestas, 149 kas už. Taip, prašau. Uh, Aš norėčiau atsijimti 149 pakeitimą. Taip? Mladenovas ir Nikolson. 149 atsiimtas. 150. Maiko. Junkite mikrofoną. Baronienė Nikolson neatsijima, bet ar Mladinovas gali atsijimti tą pakeitimą? Taigi balsuojama tik dėl pusės jo, ar kaip? But which half? First or... Bet dėl kurios pusės, pirmos ar antros? Okay, uh, if both of them do not withdraw, Jeigu jie neabu atsijima, tai jis lieka. 149 kas už, prieš, atmestas. 150 kas už, prieš, pritariam. 151 kas už, atmestas. 153 kas už, atmestas. 154 kas už, prieš tikriname 154 pakeitimą. Balsuokite, balsavimas baigtas. 154 kartuoja pirmininkas. Atmestas. Oui, mais... Ça, ça, ça, ça change pas le résultat. Okay. D'accord, on prend. Tai nekeičia balsavimo rezultatų. Mes atsižvelgiame į tai, sako pirmininkas. 156 kas už, atmestas. 157 kas už, prieš Reikia pasitikrinti, dėl 157 elektroninis balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 31 už, 33 prieš, atmesta. Rejected by narrow. Didelę daugumą atmetėm. Dabar 158 atmestas. 159 kas už atmestas. 160 jau balsavome, 61 atsimtas, 162 kas už, prieš, pasitikriname dėl 162, elektroninis balsavimas prasidėjo, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas ir rezultatai Atmestas. 163. Kas už? Atmestas. 164. Kas už? Atmestas. 165 dėl atskirų dalių, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, atmestas. Šim, da, antroji dalis, kas už, pritarėm, 166 dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, pritarėm. Antroji dalis kas už, atmetė. 167 nereikia balsuoti. 168 kas už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl 168 pakeitimo. Elektroninis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 35 už, 34 prieš, vienu, vienam balsui persvėrus pritarėm jam. Nėra papildomai balsuojančių narių jokiose frakcijose, sako pirmininkas, viskas tvarkingai. Take your card out. Take your card out. Išimkite savo kartelę, sako pirmininkas.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 Reikia pasitikrinti dėl 170. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. And the result is... 23 už, 44 prieš, atmetėm. 171 kas už, prieš, pasitikinsime dėl 171 pakeitimo, balsuokite, balsavimas baigtas ir atmetėm. Galer. Ačiū, ponė Galerį. 172. Kas už? Atmesta. 73. Kas už? Atmesta. 174. Kas už? Atmestas. 175. Kas už? Atmestas. 176. Kas už? Atmestas. 177 kas už pritarėm. 178 kas už pritarėm. 180 kas už atmestas. 181 kas už pritarėm. 182 kas už atmestas. 183 kas už atmestas. 184 kas už atmestas. 185 atmestas. 186 kas už atmestas, 188 kas už atmetėm, 13 kompromisas kas už pritarėm. 12 pakeitimas kas už Prit, pritarėm, 13 už pritarėm, 14 kas už atmestas, 15 kas už 15 niekas nesimė, kas už. Atmestas. 16 kas už. Atmestas. 18 kas už. Prieš. Tikriname dėl 18 pakeitimo. Elektroninis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmetėm. Septyniais balsais prieš. Žodinis pakeitimas F konstatuojamosios dalies punktui pritarėm. 19 pakeitimas kas už atmestas. 20 kas už prieš. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 20 pakeitimo. Balsuokite, balsavimas baigtas. Ir atmetėm. Pirmas pakeitimas kas už. Atmestas. Elektroninis galutinis balsavimas turkiškiai gardumynai balsuokite. Thank you, and there is... Ačiū. Ir rezultatai teigiami balsavimo. 65 už, 4 prieš, vienas susilaikęs. Sveikiname ponia Omenroiten. Puikiai padirbėjus. Mrs. Omenroiten, you have the floor. Ponia Omenroiten, prašau. I would like... Uh, norėčiau padėkoti ne tik visiems kolegoms už tokį puikų rezultatą, bet ir visiems padėjėjams. Ne tik komiteto sekretariato darbuotojams, EPP frakcijos sekretariatui, mano asmeniniams padėjėjams, jų dėka mums pavyko pasiekti šio rezultato. Tikiuosi, kad tai taps naujų akstinų Turkijai Tai yra subalansuotas, objektivus pranešimas, bet Turkija turi pasiekti konkrečių rezultatų. Ačiū visiems. Komitetas dėkoja poniai Omenroiten ir jos komandai.